Meine Damen und Herren, darf ich Sie herzlich. Ponios ir ponai, sveiki susirinkę ankstyvo vakaro posėdį. Turime baigti darbus iki 21 valandos, nes kad neprarastume, galėtume pasimėgauti dar gražių pavasario vakarų. Ar kas nors prieštarautų darbo atvarkiai? Ne, kaip įprasta pirmininkas pranešimų neturi. Ar kas nors mano, kad praėjusio posėdžio protokolai yra netinkamai surašyti? Iš tiesų šių protokolų vertė yra istorinė. Paskutinis protokolas yra spalio 19 dienos. Galbūt, e, ponė sekretariato vadovė, galėtume mes protokolus parengti šiek tiek greičiau, aktualesni, kad jie būtų, nes priešingai, priešingų atveju jie nebūtų, jie nebūtų švis reikalingi, jeigu protokolas būtų, kurį reikėtų tvirtinti rugsėjo 22 dienos posėdžio, tai praktiškai galėtume švesti vienerių metų sukakti. Dabar svarstysime pranešimą dėl ateities strategijos susijusios su užsienio prekyba ir investicijomis. Džiaugiuosi, kad tokia į ateitį orientuota strategija egzistuoja. Ar pranešėjas turėtų kokiu nors pastebėjimu? Ne. Tuomet balsuosime nedėlzami pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, antras kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Trečiasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Keturioliktasis pakeitimas e, iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta nepritarta, atmesta, kas už antrąją dalį, kuri būtų trečio kompromiso priedas, už prieš susilaiko atmesta. Hmm. Balsamo rezultatas buvo akivaizdus. Tikrintis nereikia. Ketvirtasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Penktasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Šeštasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Septintas kompromisas, už, prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuosime dėl 39 pakeitimo. kuris turi dvi dalis. Pirmoji dalis atkrinta, kas už antrąją dalį. Prieš susilaiko atmestą. Tokiu būdu balsuosime dėl aštuntojo kompromisinio pakeitimo, kas už prieš susilaiko pritarta, devintas kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta, dešimtasis kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 11 kompromisas kas už prieš susilaiko pritarta, 12 kompromisas kas už prieš susilaiko pritarta, 3 kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 59 kas už prieš susilaiko pritarta, 14 kompromisas kas už prieš susilaiko pritarta. Elektroniniu būdu balsuojame dėl viso meno kūrinio. Balsuoti baigiame. Keturiasdešimt šeši už trys prieš, septyni susilaikė pritarta. Sveikiname pranešėją. Tokiu būdu pranešėjas mums leido žengti žingsnį link tikslo 21 val. baigti posėdį. Kitas pranešimas parlamento rekomendacijų dėl socialinių ir aplinkosaugos standartų žmogaus teisų ir įmonės socialinės atsakomybės įgyvendinimas pranešėja. Kristo Trubol, jos nėra salėje dėl suprantamų priežasčių. Galbūt nežinote, tačiau frakcija žino mūsų, kad ponia Rovol neteko savo vyro neseniai. kas ją pavaduoja, ponas Prieda. Ketvirtasis kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Penktasis kompromisas už prieš susilaiko pritarta. Balsuosime dėl šeštojo kompromisinio pakeitimo už prieš susilaiko pritarta. 31 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta atmesta. Septintas kompromisas už prieš susilaiko. Pritarta. Aštuntas kompromisas už prieš susilaiko. Pritarta. Devintasis kompromisas už prieš susilaiko pritarta. Dešimtas kompromisas už prieš susilaiko pritarta. Penkiasdešimt Penktasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. 56, kas už prieš susilaiko prit, e, atmesta. 11 kompromisas buvo balsavimo rezultatai akivaizdus, bet pasitikrinkime dėl 56 kompromisinio, tai yra 56 pakeitimo. Balsuoti baigiame. Beveik. Aš balsuoju prieš. Atmesta nedidelė balsų persvara. 11 kompromisas dabar kas už, prieš susilaiko pritartą. 57 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime. 57 pakeitimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 34 už 2 prieš pritarta, 20 susilaikė. 59 pakeitimas už prieš susilaikė susilaiko pritarta. 62 už, prieš susilaiko atmesta. 64 už, prieš susilaiko pritarta. Pirmasis pakeitimas už, prieš susilaiko atmesta. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Antrasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Balsuojame dėl aštunto pakeitimo. Kas už iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko atmesta. Devintasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. Trečiasis kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. 17 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 19 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Elektroninis balsavimas dėl viso dokumento su pakeitimas. Keturiasdešimt keturi už Čarlzas Arūžą prieš balsuoja susilaiko. Sveikiname. Pranešėja už akių. Dabar ar jau baigiame balsavimus? Baigiame. Dabar balsavimus vyks bendrosios diskusijos dėl Turkmenistano. Svastysime tris pranešimus. Pirmasis yra ponios pono Manesko. Ar ponios Manesko, kuri yra pranešėja. Ačiū pirmininkė, aš čia. Džiaugiuosi, kad turime galimybę pakalbėti apie šį dokumentą. Tai yra prieštaringas dalykas. Tikiuosi, kad šį kartą pozityviau e, visą tai vertinsime, turėtume galvoje, aišku, ir geopolitinę aplinką. Šis sustarimas aptariamas nuo 98 metų jau ilgai. Galbūt šiemet galiausiai jį užbaigsime ir parlamentas jį ratifikos, nes beveik visos šalis jį jau ratifikavo. Tekstą, kurį siūlau prie rezoliucijos, kartu su partnerystės susitarimu nėra labai ilgas, mm, nes pagal procedūrą jo ilgumas yra ribojamas, bet e, kolegos ir aš dar galime teikti pakeitimus. Rezoliucija yra svarbi, jie atspindi tas aplinkybės, kad e, sustarimo ratifikavimas yra svarbi priemonė Europos parlamentui ir ne tik jam palaikant. Tai, tai yra parlamento, atspindi parlamento santykius su komisija ir išorės veiksmų tarnyba. Parlamentas gali šią priemonę panaudoti tam, kad stebėtų starėjimo įgyvendinimą Turkmenistane ir reikalauti detalių duomenų ir ataskaitų. E, Rengdame šios dokumentus aš sustikau kelis kartus su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios dirba žmogaus teisų srityje. Jiems nerima kelia situacija Turkmenistane žmogaus teisų prasme. Ir jos man nemažai padėjo pateikdamas naudingos informacijos, dokumentų. Taip pat noriu padėkoti išorės veiksmų tarnybos atstovams ir ypatingam specialiam įgaliotiniui Vidurinė Azijoje, ponui Burijanui. Jų patirtis buvo labai svarbi ne tik man, bet apskritai mums, parlamento nariams, kad susidarytume aišku vaizdą ir tikslų vaizdą. Kalbant apie šį partnerystės sustarimą, kurį rekomenduoju rezoliuciją ratifikuoti Europos parlamentui. Čia matau penkis svarbiausius aspektus ir labai trumpai norėčiau juos pabrėžti. Pirmiausia, žmogaus teisų situacija šalyje ir nacionalinis veiksmų planas patvirtintas Turkmenistane. Turime užtikrinti, kad šis veiksmų planas numatytų nuostatas dėl stebėsinos mechanizmo ir kad atitinkamos E, ministerijos būtų teisėtai atsakingos už šių nuostatų įgyvendinimą, kaip jos įrašytos nacionalinėme plane. Aš taip pat manau, kad tam mums reikia tokio požiūrio, kuris būtų priderintas prie Turkmenistano realijų. Negalime taikyti bendros strategijos, todėl norėčiau pasidžiaugti nauja Vidurinės Azijos strategija kur specifiškai konkrečiai sakoma, kad visos strategijos turi būti pridarintos prie konkrečių šalių specifinių detalių. Tai yra nauja ir tai padės ir Turkmenistanui. Tai yra specifinė šalis su specifinėmis problemomis, ypač žmogaus teisų srityje. Todėl manau, kad mums daugiausia dėmesio reikėtų skirti švietimo projektams, kad galėtume kurti pagrindus gerai partnerystiai su Turkmenistanu. Taip pat e, turime pasimokyti iš savo klaidų, kai kalbam apie kitas šalis rytų kaiminystėje. Pasimokymas iš savo klaidų leistų tų klaidų nekartoti, ko gero. Taip pat noriu paminėti, kad labai gerai, kad yra nacionalinis žmogaus teisų veiksmų planas, bet e, jį sukūrė Turkmenistano vyriausybė. Mums reikia savo priemonės, kad galėtume stebėti jo, įgyv, jo įgyvendinimą. O partnerystės ir bendravimo sustarimas suteikia tokį pagrindą būtent e, tokiai stebėsenai. Ir tai yra geras žingsnis, kurį pripažįstame, tai yra tas nacionalinis veiksmų planas. Jį gyvendina vyriausybė. Tačiau jis neturi tam jokių sąlygų, jeigu mes norime kelti kažkokias sąlygas ir daryti vyriausybės sprendimą, kad būtų vykdoma žmogaus teisų reforma, mums reikia mūsų priemonės. Ir partnerystės sutarimas gali suvaidinti šį svarbų vaidmenį. Antras aspektas, kurį norėčiau paminėti, yra strateginis Turkmenistano vaidmuo kaip e, neutralios valstybės regioniniam stabilumui Turime nepamiršti šios svarbaus aspekto. Turkmenistano narystė keliose organizacijose yra jo tarptautinių pastangų prisidant prie pasaulinių įvykių pripažinimas. Turkmenistanas pasirinks savo sąjungininkus ir šaliai, kurie nenori labai daug keistis, E, naudinga rinktis tokias, tokius partnerius, kurie nereikalauja jokių sąlygų. Todėl svarbu būtų juos patraukti į savo pusę ir leisti jiems suprasti, leisti suprasti Europai, kad tai yra galimybė užmėgsti labai artimus partnerystės santykius su Turkmenistanu. su tomis sąlygomis, kurios atspindi mūsų vertybės, kurių mes raginame laikytis savo partnerės. Trečia, pilietinė visuomenė, jos atstovai veikiantis Turkmenistane ir turintis galimybę gauti mūsų paramą savo veikloje. Tai yra tas aspektas, kurį turime, kurio turime nepamiršti. Yra bent kelios asociacijos, užregistruotos 2014 metais ir 2015 metais. Jų veikla šiuo metu aps, apsiriboja keliomis rytimis. Pavyzdžiui, parama neįgaliesiems, migrantams, e, darbas aplinkosaugos teisų srityje, parama prekybo žmonėmis aukoms ir e, nevyriausybinio organizacijų pajėgumų stiprinimas. Manau, kad Per tokį susitarimą, per tą priemonę, kurią mes siūlome ratifikuoti, galima paremti tokias organizacijas ir padėti joms aukti. Ir ne tik joms, čia yra tik pradžia, kuri, kuri galėtų padrasinti daugiau pilietinės visuomenės atstovų, žmogaus teisų aktyvistų veikti toje šalyje. Dar vienas dalykas - dvišalės bendradarbiavimo pro programos Turkmenistane. Šiuo metu išorės veiksmų tarnyba turi keletą tokių programų. Tai yra labai svarbu ir per partnerystės sustarimą mes galime stiprinti savo bendradarbiavimą ir stiprinti savo įtaką tokiuose sritise kaip švietimas, administracinių pajėgumų stiprinimas, kurie, kas, kas yra labai svarbu tokiai šaliai kaip Turkmenistanas ir mums kaip partneriams tai yra svarbu. ir stiprinti žmogaus teisų organizacijas bei paslaugas šioje srityje. Aš manau, kad visi tie projektai yra labai svarbus jiems leidžia aptarti ir rasti sprendimus, sprendžiant žmogaus teisų klausimus. Ir partnerystės sustarimas tik tai sustiprins šį bendradarbiavimą, e, vykdant šios projektus. Dar vienas dalykas - naujas konstitucijos projektas. kuris jau yra pateiktas. Norėčiau paminėti, kad e, šis projektas Būtų gerai, jeigu jis susilauktų Venecijos komisijos pritarimo, tai ko gero aš pateiksiu pakeitimą apie tai. Ratifikavimas šios susitarimo buvo atidėliojamas per ilgai. Jeigu mes iš tikrųjų norime dalyvauti, padėti Turkmenistanui ir Turkmenistano žmonėms ir pagerinti žmogaus teisų situaciją šalyje, turime dalyvauti. Jeigu ne, jeigu mes tik tai kelsime sąlygas ir lauksime be galo be krašto, kol jos bus vyriausybės įvykdytos, tai mes nebūsime realistai ir parodysime, kad tikrai ne, iš tikrųjų nenorime padėti žmonėms. Jeigu norime tiems žmonėms padėti, turime būti šalyje, turime dalyvauti, naudodami priemonės, kurias siūlo partnerystės sustarimas. Kaip matote, rezoliucijos projekte aš siūlau nusiųsti pilną delegaciją į Turkmenistaną ir tai stiprintų mūsų atstovavimą Turkmenistane ir tai būtų rimtai priimama kaip mūsų tikra partnerystė ir santykių palaikymas su Turkmenistanu. Na, tikiuosi, kad ir toliau galėsime dirbti su kolegomis šešėliniais pranešėjais ir lauksiu jų pakeitimų ir komentarų. Ačiū much. I would like to propose now that we discuss. Ačiū norėčiau dabar pasiūlyti aptarti 6, 7 ir 8 punktus um, bendroje diskusijoje ir suteiksiu žodį. Ponui Burien, ES specialiam įgaliotiniui santykiams su Turkmenistanu. Ačiū pirmininkė. Ačiū šią galimybę dalyvauti diskusijoje su Europos parlamento nariais e, dėl partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo su Turkmenistanu sudarimo. Pranešėja ponė Maniesku jau užsakė pagrindinės pastabas, taigi aš galiu kalbėti trumpai. Pasidalinsiu savo asmeninę patirtimį sukaupta per savo apsilankimus Turkmenistane. Ten lankiausi tris kartus po to, kai buvau paskirtas ES specialiuoju galiotiniu Centriniai Azijai pernai ir aš bendravau su Turkmenistano vyriausybė abiems pusėms aktualiais klausimais. Ir aš norėčiau pasakyti, kad pastarojų metų matau Turkmenistano vadovybės uh, noras stiprinti ryšius su ES taip pat ir tose srityse, kur anksčiau e, Turkmenistano valdžia nenorėjo bendradarbiauti. Taigi tai yra tikrai teigiamas signalas, tai rodo, kad šios šalies visuomenė atsiveria ir kai kurios reformos, kurios prasidėjo per antrą prezidento Hamedovo kadenciją, tos reformos toliau tęsiasi. Jūs žinote, kad um, situacija šalyje yra sudėtinga, kai kurios problemos įsisenėjusios, e, bet yra ir naujų. Ir galiu pasakyti, kad reformų procesas vis dar labai lėtas ir žmogaus teisų situacija toliau mūsų netenkina. Tačiau mes turime pripažinti, kad Badi Muhamedovas, prezidentas, įgyvendina tam tikras priemonės, kurios yra produktyvios ir priešingai nei jo pirmtakas nori, kad Turkmenistanas grįžtų į tarptautinę areną ir prisimtų vis didesnį vaidmenį, sprendžiant regionui aktualius klausimus, ypač, pavyzdžiui, e, susijusius su padėtimi Afganistanu, tos šalies infrastruktūros projektų įgyvendinimas, e, tie projektai turės e, įtakos ir Turkmenijos geroviai. ES, tiesą sakant, turi ribotus svertus santykiuose su Turkmenistanu, nes mūsų priekybos ir ekonominiai santykiai yra labai riboti. Bet e, dabar Turkmenistano valdžia nori įvairinti savo ekonomiką Taigi situacija pamažu keičiasi ir, kaip sakė pranešėja ponia Maniesko, mes turime dabar didesnę ekonominių veiksmų galimybę. Turkmenistano valdžia vertina ES kaip patikimą partnerį, kuris gali padėti pagerinti švietimo sistemą, paskatinti uh, investicijas ir naujų technologijų dėgymą šalyje. Ir galiausiai ši šalis vertina ES kaip um, pusiausvyrą palaikančią galę šiame regione, nes um, turime prisiminti um, didėjantį Kinijos ekonominį vaidmenį ir Rusijos vaidmenį šiame regione, ypač saugumo požiūriu. Taigi mes turėtume pasinaudoti uh, tokiu požiūriu į mus ir toliau remti modernizaciją ir pokyčius šioje šalyje, remintis e, universaliomis e, visuotinai pripažįstamomis vertybėmis. Savo vizitų šalyje metu aš daug kalbėjau apie žmogaus teisės ir Turkmenijos e, partneriai, taip pat ir ministro pirmininko pavaduotas ir užsienio reikalų ministras labai atvirai kalbėjosi šiais klausimais. Aišku, ne visais klausimais mes sutarėme, tačiau e, jie yra pasirengę pripažinti, kad jų šalyje yra rimtų žmogaus teisės, teisų pažydimų problemų ir yra pasirengę tos problemas spręsti. Taigi aš manau, kad tai jau geras signalas, nes jeigu yra pripažįstama pati problema, tai galima pradėti ieškoti sprendimų. Ir kas yra dar svarbu, tai, kad e, trukminis valdžia daugiau nebeneigia, kad tos problemas egzistuoja. Tai atsispindi ir nacionalinėme veiksmų plane skirtame žmogaus teisėms, kaip sakė ponia Maniesko. Aš savo ruoštų pabrėžiu, kad labai svarbu mm, įsteigti šio veiksmų plano įgyvendinimo stebėsenos mechanizmą. Uh, Aš taip pat e, rekomendavau įtraukti Europos tarybos Venecijos e, komisiją į tos procesus, e, kurie prasidėjo šalyje. Ir reakcija šį pasiūlymą buvo teigiama. Taigi tai yra labai palankus poslinkiai. Ir aš visiškai sutinku su tuo, kas sakoma pranešimo projekte apie tai, kad mes turėtume vertinti pažangą e, remdamiesi realiais rezultatais, o ne vien vertinti deklaracijas ir priimamus teisės aktus. Aš manau, kad dabar jau galime pasiremti pirmaisiais praktiniais žingsniais ir, mm, kaip sakiau, mes galiausiai e, turime teisinį pagrindą. Mhm sisteminiam ir glaudžiam bendradarbiavimui su Turkmenistanu. Aš taip pat e, suprantu ir visiškai pritariu e, poniai Maniesku, kad susitarimas neturi būti vertinamas um, kaip um, kažkokia kažkoks įvertinimas Turkmenistano pastangų. Mes turime pirmiausia siekti puoselėti mm, ir ginti mūsų vertybės ir turime prisiminti, kad abi pusės prisėmė labai konkrečius įsipareigojimus. Galiausiai šis susitarimas leistų nustatyti mechanizmus mm, padėdančius vykdyti glaudesnį dialogą įvairiais klausimais. Taip pat mm, turėtų būti įsteigtas tarparlamentinis komitetas. Na ir galiausiai noriu pasakyti, kad galbūt yra nepakankamai e, jungtinio komiteto posėdžių per metus, tai neleidžia iš tikrųjų um, užtikrinti optimalaus bendradarbiavimo. Ir aš apie tai kalbėjau ir per savo paskutinį vizitą ir Turkmenistanas e, pasisako iš tikrųjų už glaudesnį bendradarbiavimą, e, kurio siekti ir leistų susitarimas. Tai tokia mano trumpa reakcija į pranešėjus e, dokumentą. Aš mielai atsakysiu į jūsų klausimus ar pastabas, jeigu tokių būtų. Ačiū, ponas Burien. Ponas Prieda pirmiausia. Ačiū. Pirmiausiai noriu padėkoti poniai Manesku už pranešimą dėl partnerystės sutarties su Turkmenistanu. Manau, kad jau pribrendo laikas ES imtis savo vaidmens vidurinėje Azijoje atsižvelgiant į tai, kad ir vadovų taryba yra ėmusi šio klausimo ir dabar reikia įgyveninti ES ir Vidurinės Azijos tarpusio santykių strategiją, dėl kurios balsuosime šią savaitę. Tai jau minėjo kolega Burijanas Turkmenistane. Ypač žmogaus teisų padėtis turėtų toliau evoliucionuoti. Lietinė visuomenė praktiškai šalyje neegzistuoja rinkimų organizavimas neatitinka toli gražu galiojančių standartų, tačiau tam, kad būtų labiau gerbiamas žmogaus teisės šios šalyje, reikia pasirinkti veiksmus, o ne vietoj nieko neveikimo. Todėl aš siūlau nusiųsti Europos parlamento delegaciją į Turkmenistaną. Tai mums padėtų viena vertus geriau suvokti šalies realybę, o antra vertus e, taip pat e, užtarti demokratiją ir žmogaus teisės. Todėl manau, kad uh, partnerystės ir bendradarbiavimo sustarime numatytos atitinkamos institucijos ir struktūros padėtų mums glaudžiau bendradarbiauti su šia šalimi ir aš tikiuosi, kad parlamentas bus įtrauktas į procesus stebėsenos, kurie yra numatyti bendarbiavimo ir partnerystės sutarties antras straipsnio antroje dalyje. O šiai, e, šiam straipsniui ir šiai sutarčiai parlamentas teikia labai didelį dėmesį. Ačiū pirmininkė, ačiū poniai Manesku ir ponui Burijanui. Aš e, neturiu iš ankstinės nuomonės šiuo klausimu. Ir manau, kad vertinami savo poziciją dėl šio pranešimo arba stengdamis ją apibrėžti, mes pirmiausiai primės sprendimą nukelti balsavimą dėl šio pranešimo, dėl santykių su e, Turkmenistanu. Ir dabar mes turime objektyviai vertinti, ar dabar padėtis yra pagerėjusi, palyginti su to, kokia buvo anksčiau, tam, kad galėtume balsuoti dėl šio pranešimo. Aš tikrai nemanau, kad neturėtume palaikyti santykių su Turkmenistanu, veikiau atvirkščiai, dabar galioja tarpusavio santykių, tarpusavio supratimo memorandumas ir e, prieš balsuodami dėl šio pranešimo mes turėtume aiškiai suvokti, e, kokios naudos šis susitarimas gali atnešti abiems e, šalims ir kuo jis yra geresnis nei tarpusavio supratimo memorandumas, kuomet ponė Manesku kalba apie klaidas padarytas rytų partnerystės programą gyvena, tai manau, kad e, reikia viską vertinti labai apdairiai, nes būtų galima išvesti tam tikrų paralelių, palyginti padėtį su kitomis regiono šalimis ir turime todėl savo santykius su Turkmenistanu taip pat vertinti pakankamai apdairiai tam, kad nepakenktume santykiams su kitomis regiono šalimis. Žinoma, visuomet galima būtų išvelgti įvairių e, arba galima turėti įvairių, įvairių įtarimų. Pavyzdžiui, ponas Burjanas yra teisus, kalbėdamas, kad dėl e, bendradarbiavimo energetikos srityje mes galbūt galėtume pro pirštus žiūrėti į tam tikrus trūkumus Turkmenistano tačiau nereikia pamiršti, kad šalyje yra daug politinių kalinių, įskaitant žurnalistų, žmonėms neleidžiama keliauti į užsienį, jungtinių tautų pareigūnams neleidžiama atvykti į šalį, taip pat e, žmogaus teisės yra pažeidinėjamos fiziškai ir naikinamos e, palidonės televizijos prieimimo sistemos, e, taigi neleidžiama žmonėms turėti prieigos prie nepriklausomos žiniasklaidos, taigi apie tai reikia kalbėti. Nepaisant to palankiai vertinu ponios Manesku mintis dėl paramos pilietiniai visuomeniai, jeigu iš tiesų galėtume tokią paramą suteikti ir tokiu būdu. Manau, kad geriausia parama būtų siekti, kad e, būtų užtikrinta nepriklausomos žiniasklaidos priemonių registracija. Ar aš tokiam pasiūlymui pritarčiau. Paskutinė mintis dėl Europos parlamento delegacijos siuntimo į Turkmenistaną. Kolegos iš konservatorių frakcijos dažnai kalba apie galimybės siūsti delegacijas į vairias šalis, tačiau e, čia mes turime nepamiršti ir išteklių klausimo, manau, kad ne tik į Turkmenistaną turėtume siūsti tokias delegacijas, tai nes yra ir kitos pasaulio šalis, kuriuose mūsų vaidmo nėra toks pastebimas. Taigi, e, manau, kad galbūt šį darbą turėtų dirbti išorės veiksmų tarnyba, kuri šiuo metu negauna pakankamą finansavimą tam, kad tinkamai atsivautų Europos Sąjungai. Taigi ponas Burjanas yra teisus, kalbėdamas apie tos, minėdamas visus tos aspektus, kuriuos turėtume apsvarstyti, diskutuodami apie savo santykius su, su Vidurinės Azijos šalimis. Ponas Mečeris. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponui Burjanui štai, kad čia atvykote ir pasidalinti su mumis savo mintimis. Noriu padėkoti ponė Manesko už pranešimą, į kurį tikrai buvo nemažai darbo įdėta. Aš vis tik tai norėčiau pabrėžti, ką kolega Havitis ką tik kalbėjo E, iš tiesų mūsų abejonių pateikta informacija šiame pranešime neišsklaidė. Kaip suprantu, Turkmenistano vadovybė yra linkusi pagal, palaikyti glaudesnius santykius su ES, tačiau aš manau, kad mes turėtume vadovauti čia strateginiais sumetimais. Pons Burijan kalbėjo apie tai, kad e, mes neturime uh, mūsų įtakos susvertai Turkmenistane yra riboti. Aš nesu tikras, kad ratifikavus partnerystės ir bendrabiavimo susitarimą tie svertai padidėtų. Aš nesu pranašas, tačiau viskas gali vystytis e, dviem kryptimis. Pavyzdžiui, šis susitarimas galbūt galėtų mums sudaryti sąlygas ir galimybės su Turkmenistano valdžia diskutuoti žmogaus teisų klausimais, tačiau bet kokiu atveju, norint tos klausimus svarstyti, svarbu, kad abi šalis dalyvautų sukurtų institucijų veikloje ir vien tik tai tų institu, struktūrų institucijų egzistavimas nieko negarantuoja. Man kyla šiokių tokių abejonių dėl to, ar Turkmenistano vadovybė nėra labiau suinteresuota paties e, bendrabiavimo partnerystės sustarimo ratifikavimu, o ne jame numatomų struktūrų ir institucijų sukūrimu. Taigi, jeigu galėtumėte išsklaidyti šias abejonės, tai labai to apsidžiaugtume, nes kol kas e, padėtis e, Turkmenistane, netgi vertinant arba palyginant su kitomis Vidurinės Azijos regionų valstybėmis, tikrai nėra pati geriausia, veikiau atvirkščiai. Netgi ir paties pranešimo turinys yra tam tikrą prasme prieštaringas, nes vienoje pastrapoje septintame pripažįstame, kad buvo padarytas tik tai nedidelės ekonominės ir socialinės reformos, tačiau mes tuo pačiu mes tai laikome pakankamai padrasinančių dalykų. 15 puslapyje yra konstatuojama, kad e, bendarbiavimas tarp Turkmenistano ir jungtinių tautų dėl kalinių sąlygų šiek tiek pagerėjo, o tame pačiame puslapyje pripažįstame, kad nežinome, kiek šalia yra politinių kalinių, koks yra jų statusas ir kokiamis sąlygomis jie yra kalinami. Taigi aš čia išvelgiu tokių viena kitai prieštaraujančių nuostatų ir jeigu nebus išsklaidytos tos abejonės, aš iš tiesų nesu tikras, kad galėsiu balsuoti už rekomendaciją ratifikuoti šį susitarimą, nepaisant to, kad visiškai pritariu kolegų mintims dėl to, kad būtina palaikyti glaudesnius santykius su šio regionu, Vidurinė Azija ir Turkmenistanu, tačiau nesu tikras, kad e, sustarimo ratifikavimas būtų pats optimaliausias tokio bendradarbiavimo skatinimo sprendimas. Ačiū. Das war der Kukan. Ponas Kukanas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, dėl pranešimo noriu padėkoti poniai Manesku už parengtą projektą. Jis yra išsamus, aptariant svarbiausius klausimus ne tik žmogaus teisų, bet e, statymų viršenybės, prekybos, regioninio saugumo, bendradarbiavimo klausimus. Tai geras pagrindas tolesnėms diskusijoms ir nepaisant diskusijoje iškeltų klausimų galiausiai bus galima parengti pranešimą, kuris bus patvirtintas didelę daugumą šio komiteto narių balsų. Dėl ambasadoriaus Burjano noriu padėkoti jam už darbą regione. Visiems aišku, manau, kad ES balsas Centrinės Azijos regione turi būti vieningas. Man atrodo, kad ambasadorius Burijan, vykdydamas savo vaidmenį, būtent tai ir daro. Diskusija užsienio reikalų komitete pradėta prieš diskusiją dėl ES ir Centrinės Azijos strategijos aptarimą per šią kadenciją. Savo frakcijos vardu, kaip šiandienas pranešiai mes raginame sustiprinti mūsų biurą Aškabade ir padaryti ją į tikrą uh, atstovybę. Aš suprantu, ką sako panas Mesari, tačiau vis tiek manau, kad šį klausimą turime vertinti labai pragmatiškai, nes aš nemanau, kad strategija tokia, kai atidėliojama viskas, kas tik įmanoma, būtų naudinga mūsų bendradarbiavimui ir kitose regionuose taip pat. Aš manau, kad partnerystės sustarimo su Turkmenistanu įsigalėjimas padėtų išnaudoti visą santykių potencialą. Aišku, turime į tai žvelgti objektyviai, neturėdami jokių ten kažkokių dėlių vilčių kurti, tačiau vis tiek dialogas su ta šalimi būtų gilesnis ir išsamesnis. Du, trys paprasti klausimai ponui Burėnui, galbūt poniai Manesku. Žinome, kad situacija Turkmenistane kelia nerimą. Ši šalis yra vienas uždariausių režimų visame pasaulyje, ne tik Centrinėje Azijoje. Tačiau yra kažkokių ženklų, kad egzistuoja kažkokia pilietinė visuomenė. Gal galėtumėte plačiau apie tai pakalbėti. Toliau dėl saugumo situacijos regione. Kiek veiksmingai Turkmenistanas e, saugo ir tvarko savo sienas. Ar galite pakomentuoti ES BMCA projektą Turkmenistane? Ir nepaisant to, kad kalbame apie situaciją Turkmenistane, aš norėčiau užduoti klausimą apie situaciją visame regione. Kaip Jūs vertintumėte dabartinį regionio bendradarbiavimo statusą? Ar matosi kokiu nors didėjantis noras bent jau saugumo srityje palaikyti glausnesnius ryšius tarp šalių regione? Ačiū, pirmininkė. Ačiū, panas Betinį. Ačiū pirmininkė, labas vakaras. Taip pat dėkoju kolegijai Manesku už jos darbą. Jis labai detaliai kalbėjo apie savo pranešimą, tačiau yra nemažai klausimų, kurie liepa, lieka atviri. Aš nelabai suprantu, kokia verti iš šio sustarimo ratifikavimo politinė prasme Tai yra svarbi strateginė prasme šalis. Ir svarbu taip pat yra tai, kad tai yra musulmoniška šalis. Tai yra ypatingas svarbos aspektas. Mes nenorime teikti labdarą ekstremistiniams judėjimams, kas gana dažnai pasitaiko šių dienų pasaulyje. Aiškiai, tai yra autoritarinė šalis, laisvės ten trūksta ir žmogaus teisų padėtis yra nepavydėtina. Nemanau, kad matosi kokiu nors ženklesnių žingsnių į priekį. Taigi dėl žmogaus teisų situacijos galime sakyti, kad tai tikrai yra nepalanki. Kaip savo frakcijos šešėlinis pranešėjas, aš pabandysiu padėti teikti pakeitimus šią prasme. Mums be kito ko reikia vengti dvigubų standartų. Yra šalių, kurios mūsų akise yra svarbios ekonominė prasme E, ir tuomet mes e, užsimerkėme dėl tam tikrų problemų, o kitų šalių atžvilgių mes esame labai griežti. Atrodo, kad čia yra tam tikrų trūkumų. Nes mes ne visuomet taikome vienodus standartus Reikėtų kažkokios pusiausvėros ir už, reikėtų užtikrinti, kad Europos Sąjunga būtų sąžiningas partneris. Taigi mums reikia aptarti tokius dalykus ir aš tikiuosi, kad ratifikavimo klausimus e, suderinsime patenkinamą prasme. Trumpai pirmininkė. Dabar yra du požiūriai dėl demokratijos ir dėl strateginių sąjungos interesų. Reikia pripažinti, kad yra tie du požiūriai, tai jau pažanga, kai kalbam apie demokratiją, žmogaus teisės ar demokratiją, diplomatiją labiau negu žmogaus teisės. Kartais mes tą e, rodiklę paslenkame į demokratiją, žmogaus teisės, kartais į ES interesų pusę, ekonominę interesų pusę, kurie kartais e, e, nulemiami ir kitų šalių interesų, ne tiek mūsų. Taigi mes dažnai taikome dvigubas standartus. Todėl reikia pasakyti, kad yra sunku rasti pusiausvyrą tarp demokratijos ir interesų. Na, o bendrai kalbant, po dviejų metų darbo e, šiame parlamente e, noriu iškelti išorės veiksmų svarbą. Kai matau įvairių veiksmų e, apskritai balansą. Aš keliu klausimą dėl parlamento apskritai vertės ir mūsų visus politikos šioje srityje reikšmingumo. Aš manau, kad yra daug nenuoseklumo mūsų politikoje. Ir manau, nereikia apskaunėti. Pavyzdžiui, pažvelkime į migracijos politiką, kur migracijos srityje, pavyzdžiui, Vokietija užėmė perėmė į savo rankas šią sritį. Taigi, kai nėra tikros strategijos, nei tikros sąjungos politikos, atsiranda, e, taip pat yra prieštaravimai tarp e, interesų ir e, šalių interesų ir bendros tautų vizijos strateginiais klausimais. Deja, reikia konstatuoti, kad šioje srityje, ne tik Turkmenistano, bet ir kitose sektoriuose, mes negalime apibriežti sąjungos politikos. Ar tai būtų energija, ar tai migracija, ar plėtra, ar kiti sektoriai, kitos sritis. Ir po dviejų metų čia e, aš keliu klausimą. Nors aš e, esu e, europietis, aš vis tiek abejoju mūsų institucijų naudingumu. Ačiū. Das Wort hat nun Herr Peterle. Ponas Peterle, ačiū pirmininkė. Aš prieš keletą metų buvau panašioje padėtyje, nes rengiau pranešimą tą pačią temą, todėl dabar linkiu sėkmės kolegijai Manesku. Šioje situacijoje aš sakyčiau, pirmiausias klausimas yra ne kas yra optimalu, o kas yra geriau. Ir tai, kas yra pranešėjos siūloma, yra geriau negu dar vienas atidėjimas. Nes tokiu būdu mes turėsime priemonę daryti įtaką situacijai. Ir mes žinome, kaip gali būti, jeigu situacija blogės. Kai dėl principų, jos minėjo keli kolegos, aš sakyčiau, kad mes neturėtume būti mažiau pragmatiški negu kai kuriais kitais atvejais. Das Wort hat Frau Tolvo Klar. Thank you, Mr. Chairman. I... Ačiū, pirmininkė. Aš išorės veiksmų tarnybos Centrinės Azijos skyriaus vadovas. Ačiū už tai, kad suteikėte žodį. Nenoriu kartoti to, ką pasakė pranešėja ar e, specialusis e, įgaliotinis. Noriu akcentuoti porą dalykų. susijusių su ponios e, Mogerinė praeitų metų pabaigoje jums atsiųstų laišku. Ten ji kartoja, įsip, primena įsipareigojimus, kuriuos prisėmė jūsų pirmtakas. E, tiksliau, e, įsipareigojimus, kuriuos prisėmė um, jos pirmtakas, būtent, kad Europos parlamentas bus nuolat informuojamas. E, apie padėtį ir um, ar per AFET komitetą, ar per Centrinės Azijos delegaciją. Ir taip pat uh, paprašius uh, gali vykti mm, susitikimai su pilietinė visuomenė ar klausimai žmogaus teisų klausimais. Ir mes taip pat esame pasirengę uh, E, aptarti su parlamentu kitą žmogaus teisų strategija, kuri šiuo metu yra rengiama Šhabate. Ir e, iš tikrųjų reikėtų iš tikrųjų tokio dialogo, e, juo labiau, kad gegužės 19-20 dienomis Rafeto nariai vyks susitikime Šabade susitikimai su parlamento nariais galėtų vykti remiantis konfidencialumo reikalavimais taikomais kai kuriems dokumentams. Manome, kad partnerystės ir bendratarpiavimo susitarimas yra ne proceso pabaiga, tai yra įrankis, kuris leis geriau stebėti žmogaus teisų padėtį ir leis padėti tos tikslus, kurie mums visiems svarbums. Būtent e, daugiau demokratijos, daugiau atvirumo Turkmenistane. O šios tikslus pasiekti lengviausia, turint e, nuolatinį e, tvirtą dialogą su šia šalimi ir su Europos parlamentu. Ačiū. Godātie kolēģi, Labvakar! Um, es esmu Centrāla Āzijas delegācijas vadītāja Eiropas parlamentā. Ačiū. Aš Europos parlamento delegacijos ryšiams su Centrinė Azija vadovė ir noriu pasakyti, kad e, pernai pirmą kartą oficiali Turkmenijos um, parlamento delegacija dalyvavo diskusijose su mumis Europos parlamento nariais. Ir vienas pagrindinių klausimų, kuriuos mes aptarėme, buvo žmogaus teisės. Mes kalbėjome apie tai, kad e, partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas vis dar neratifikuotas. Rugsėjo mėnesį mūsų delegacija lankėsi Turkmenistane. Tai buvo atsakomasis vizitas ir mes e, toliau tęsime diskusiją šiais klausimais. Aš sutinku su to, kas buvo pasakyta apie tai, kad kuo skubiau reikėtų ratifikuoti šį susitarimą, tačiau taip pat e, įsiklausiau ir į kritinės pastabas, būtent koks turėtų būti mūsų vaidmuo e, skatinant pokyčius šioje šalyje, būtent pasirengimo ratifikavimui procese. Mm, aš e, norėčiau paraginti kolegas pritarti pranešimui, kur kalbama apie kuo greitesnį susitarimo ratifikavimą, nes iš tikrųjų mm, procesas užsitęsė per ilgai. Europos e, Sąjunga turi dalyvauti visame Centrinės Azijos regione, ne vien Turkmenistane. Ir e, aišku, mes turime ne vien nuolat kritikuoti ir reikalauti. Jeigu mes parodysime, kad mes esame stiprus, išmintingi, kad galime parodyti pavyzdį. Kaip veikia demokratinė visuomenė. Būtent toks turėtų būti mūsų vaidmuo. Ir aš manau, kad šis sustarimas turėtų būti ratifikuotas kaip įmanoma greičiau. Manau, kad pranešimas yra geras ir ačiū pranešėjai už tai, kad jį parengė. Ačiū. Iš tiesų, jau 2011 mes pritarėme šiam susitarimui su išlyga, tas, tas sustarimas jau buvo pasirašytas 98-aisiais, tačiau mes nenorėjome jo patvirtinti plenarinėje sesijoje, siekdami užtikrinti, kad žmogaus teisų dialogas vyktų dalyvaujant parlamentui ir pilietiniai visuomeniai. Ir rugsėjo mėnesį gavome atitinkamą laišką, kuriame atkreipiamas dėmesys būtent į šios aspektus ir ponė Mogerinė tą laišką yra gavusi, taigi dabar prašau pranešėjos mums padėti įvertinti, ar tame laiške yra suteikiamos atitinkamos garantijos ir aš norėčiau priminti jau duotus pažadus, kad uh, Antrasis e, pranešimas svarstymas vyks gegužės 22 dieną praėjus savaitį po apsilankimo Turkmenistane ir aš tikiuosi, kad EIVT jau yra parengusi atitinkamą mechanizmą, kaip e, mums pristatyti tos kelionės e, rezultatus tam, kad mes galėtume balsuoti teigiamai, remdamėsi EVT pateiktą informaciją tam, kad galėtume procesą užbaigti plenarinėme posėdėje. Pons Prėda minėjo, kad um, artimiausių metų yra numatyta atidaryti ES atstovybę Turkmenistane ir kadangi jau vietoje dirbs mūsų personalas, tai galėsime tinkamiau įtakoti ir žmogaus teisų padėtį. Taigi labai prašau, atsižvelgiant į šios aspektus, taip pat kalbėti ir priimti atitinkamus sprendimus, kurie bus jau gautiniai priimami 22 gegužės. Pone Manesku. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti visiems kolegoms už tai, kad išsakė paramą ir išsakė savo pastabas apie padėtį Turkmenistane. E, ačiū už tai, kad pasisakė už e, partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą. Aš tikiu, kad po 16 metų atidėliojimo mes e, būsime konstruktyvus. Žinome, kad per to 16 metų nėra kažkokių pasikeitimų žmogaus teisų srityje, bet dabar bent jau mes e, galime pasakyti, kad turime partnerį šioje diskusijoje, kuris yra pasirengęs ir nori su mumis bendradarbiauti. Į tai turime atsižvelgti ir turime tai vertinti kaip palankų ženklą ir turime toliau tą pasirengimą skatinti. Turime skatinti Turkmenistaną tęsti reformas, turime teikti jiems paramą. Pirmininkas klausė, ar vyriausiosios įgaliotinės laiškas mus tenkina. Taip, mes e, gavome tą atsakymą, kurio norėjome. Mes norime priemonės, kuri padėtų mums vykdyti stebėseną ir norime būti įtraukti, taip pat kaip ir komisija, į šį procesą. Taigi aš manau, kad mes pasinaudosime dabar šio naujų privalumų, šią naują priemonę ir dalyvausime kaip ir komisija. Prieš misiją vyks dialogas žmogaus teisų klausimais gegužės 7 dieną ir Europos išorės veiksmų tarnybos mes galėsime paprašyti atsiųsti mums šio dialogo išvadas. Ir mes turėtume būti nuolat informuojami apie tai, kas vyksta ir kokia pažanga. Kokia pažanga Turkmenistane žmogaus teisų klausimas mums visiems aktualus, mums visiems svarbu, kad būtų mm, įtraukti, kad mes gautume politinių e, kalinių ir suimtųjų sąrašus e, ir svarbu, kad mes galėtume daryti spaudimą Turkmenistano valdžiai kad jį imtųsi veiksmų ir kad jų imtųsi greičiau, nes iš tikrųjų e, viskas dabar vyksta labai lietai ir mes e, negalime, aišku, tikėtis, kad e, per naktį įsigalios labai tvirta demokratija šalyje, bet bent jau mes galime dėti pastangas ir paremti juos jų kelyje į demokratiją ir partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas, aš manau, gali būti labai veiksminga priemonė šiuo požiūriu. Ir tai taip pat reikš Turkmenistano valdžiai prievalę palaikyti dialogą su ES, su mumis ir e, gerbti ir taikyti e, susitarimo privalomas nuostatas. Mes visi būsime įpareigoti šio susitarimo ir mes galėsime pasitelkti savo kompetenciją. Turėsime ir galėsime ją pasiūlyti. Be abejo, bus numatytas aukšto lygio susitikimo kalendorius ir tai taip pat yra labai svarbu. Anksčiau to nebuvo. Taigi taip, taip pat yra mums svarbi priemonė, svarbus instrumentas. Nes nemažai kolegų klausė, kuo bus naudingas tas partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas. Mes dalyvausime ir mes teiksime savo paramą, kaip ir sakė kai kurie kolegos. Mes turime padėti jiems suprasti, kad tie lyginamieji standartai, kuriuos mes įtraukėme į rezoliucijos projektą, pridedama prie šio susitarimo, yra labai svarbus šalies vystimuisi. Ir tai e, ta priežastis, kodėl apskritai parengta rezoliucija kartu su rezoliucija dėl ratifikavimo. Todėl, kad šioje rezoliucijoje mes aiškiai išdėstome savo e, reikalavimus, savo lūkesčius e, ir išreiškėme savo paramą Turkmenistano vyriausybei įgyventinant reformas. Taigi tokią žinę mes turėtume siūsti ir tai bus pozityvesnis ir konstruktyvesnis požiūris, nei vien tik tai palikti nuo šalyje Turkmenistaną ir palikti nuo šalyje jo problemas žmogaus teisų srityje. Taigi kitą kartą mes dar aptarsime e, šį klausimą 23 dieną. E, pastabas galima teikti iki 18 e, dienos 12 valandos. Jeigu prieštaravimų nėra, tai pereiname prie kito klausimo. Europos sienų ir pakrančio apsaugos tarnyba ponas Auštrevičius. Uh, Ačiū pirmininkė, kolegos. Pranešėjo Narto vardu noriu atsiprašyti kad jis negali dalyvauti šiame posėdėje ir pristatyti svarbiausias idėjas užsienio reikalų komiteto nuomonės projekto, kuriame pateikiami pasiūlymai dėl parlamento ir tarybos reglamento dėl Europos pasienio ir pakrančių apsaugos. Šiuo pasiūlymui yra praplečiami dabartinės Frontex agentūros atsakomybė ir įgaliojimai siekiant užtikrinti ir sukurti ES biudžeto finansuojamą pasienio ir pakrančių apsaugos tarnybą, kuri veiktų autonomiškai. Labai svarbu, kad valstybių narių bendarbiavimas ir finansinis indėlis yra svarbiausi šio pasiūlymo aspektas siekiant e, užtikrinti, kad mes maksimaliai galėtume maksimaliomis pastangomis atremti prie išorės sienos patiriamus iššūkius, todėl valstybės narys turi praktiškai įgyvendinti prisimtus įsipareigojimus. Reglamentas turi būti papildytas siekiant įsiaiškinti, ką reiškia pasidalomai atsakomybė tarp agentūros e, pasienio ir pakrančių apsaugos ES valstybių narių, kadangi kai kuriuose srityse ta atsakomybė nėra tinkamai pasidalinta. Mes privalome aiškiai pabrėžti, kad taip pat būtina užtikrinti gerus tarpusio santykius su trečiosiamis šalimis, su kuriamis besiribojame. Tarp komiteto siūlomų pakeitimų taip pat siūloma ir patikslinti parlamento vaidmenį, kontroliuojant agentūros veiklą, keičiantis nuomonėmis ir siekiant geriau gyvendinti visus reglamento aspektus ir nuostatas. Taip pat kolega nori atsiprašyti už tai, kad e, buvo skirta labai e, nedaug laiko e, svarstyti šios nuomonės projektų, dėl to kad parlamentui spaudimą daro vykstanti pabėgėlių ir migrantų krizė, tačiau jis palankiai vertina pasiūlymą pratesti pakeitimo teikimo laiką šiai nuomoniai pranešėjo vardu noriu padėkoti už dėmesį ir už būsimus klausimus ar komentarus. Pirmininkas, ačiū. Manau, kad mes laimėjome šiek tiek laiko, nes bet kokiu atveju Per gegužės sesiją yra numatytas atitinkamas užsienio reikalų komiteto posėdis, kuriame dalyvaus Bosnijos premjeras, jeigu neklystų ir gerai atsimenu. Taigi, manau, turėsime galimybę iki to laiko teikti pakeitimus. Todėl ir yra siūloma e, pratesti pakeitimų teikimo terminą iki balandžio 30-osios, kad e, gegužės 12 galėtume balsuoti per minėtą sustikimą, o balsavimas lygio komitete vyks e, gegužės 24 dieną, todėl situacija yra geresnė nei anksčiau, reikėtų ją atitinkamai pasinaudoti. Taigi mes taip pat prieš balsavimą dar galėsime trumpai pasikeisti nuomonėmis. Aš turime ne balsavimą gegužės 12. Kas dabar norėtų kalbėti, ponas Štėtina? Ačiū pirmininkė už suteikti žodį. Aš pritariu komisijos pasiūlymui. įsteigti Europos pasienio pakrančio apsaugos agentūras. Manau, kad jos veikla padės veiksmingiau saugoti išorės sienas ES ir padidins piliečių pasitikėjimą ES institucijomis. Kitaip tariant, Frontex agentūra šiuo metu negali veiksmingai atremti migrantų srautų, bent jau tokio jų masto, kokį matėme pastaraisiais metais ties mūsų išorės sienomis. Todėl turime veikti greitai, pasitelkti naujus sprendimus, palankiai vertinu pasiūlymą e, viską e, svarstyti ir nuspręsti iš kubos tvarka bei pasiūlytus pakeitimų teikimo terminus palankiai vertinu. Kalbant apie mūsų komiteto įgaliojimus, teigiamai vertinu tą aspektą, kad nuomonės pasiūlyme siūloma sustiprinti bendradarbiavimą tarp agentūros ir trečiųjų šalių, nusinčiant į trečiasius šalis ryšių karininkus. Asmeniškai manau, kad ryšių karininkai turėtų taip pat dirbti ir ES atstovybėse, tam, kad būtų galima keistis patirtimi nes valstybių narių, narių teikiama parama trečiosiam šalims, kalbant apie migrantų gražinimą ir jų apsaugą, turėtų būti kuo platesnio masto. Manau, kad e, ši naujai numatyta galimybė raštų keisti informaciją tarčiosiomis šalimis turi būti tinkamai išnaudojama. Nekantri laukia bendradarbiavimo su pranešėju ir šešėnis pranešėjus. Ačiū uždėmesi. Pirmininkas, ačiū. Pone Užtrevičiu, ponui Nartui galbūt turėtumėte perduoti, kad būtina užtikrinti tinkamą bendradarbiavimą su šešėniais pranešėjais, nes e, nuo dabar iki balsavimo, gegužės 12 dieną, nebus jokių posėdžių, todėl tas bendravimas ir privalo būti ir vykti sklandžiai tam, kad neįvyktų kokiu nors netikėtumu e, gegužės 12 dieną, ponui Pisulai. Žodis, ačiū pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti pranešėjo atstovui už pristatytą nuomonę kurie atsispindi taip pat didžiąją dalimi tarybos nuomonė. Aš tarybos pozicijai pritariu, tačiau manau, kad parlamentas turėtų prisimti šiek tiek daugiau atsakomybės, išsakydamas labai aiškę savo paramą šiam ambicingam projektui, jeigu jau kalbame apie bendruosius išteklius ir bendrą atsakomybę susijusius su agentūros veikla. Tai manau, kad Neturėtume kartoti anksčiau padarytų klaidų, svarbiausia dabar užtikrinti priimtų sprendimų įgyvendinimą. Kalbant apie pasiūlymą įsteigti bendrą pasienio ir pakrančių apsaugos agentūrą, iš esmės turėtume tam pasiūlymui pritarti, tačiau turėtume pašalinti visus neaiškumus. Pavyzdžiui, ten, kur kalbama apie konkrečią atskirų agentūros skyrių ir struktūrų atsakomybę, ji nėra aiškiai apibrėžta, taip pat nėra aiškiai pasakyta, kiek pareigūnų dirbs ta agentūra, kas jiems atlyginimus mokės, iš kur tas pareigūnus mes apskritai paimsime. Be to, Taryboje taip pat vyksta prieštaringos diskusijos, yra neaiški šios naujos agentūros struktūra ir įgaliojimai, taip pat neaišku, kaip bus sprendžiamos problemos susijusios su žmogaus teisų pažeidimais. Dar vienas svarbus dalykas. Nėra iki pabaigos apgalvotas dar vienas aspektas svarbus kai kurioms valstybėms narėms. Mes norime čia kalbame apie tam tikrus apibrėžimus, pavyzdžiui, 12 straipsnio trečioje dalyje ir e, todėl būtina atsižvelgti į tai, kaip šios straipsnio nuostatos, kokią įtaką turės Šengeno erdvėj. Ir ten yra parašyta, kad komisija kilus e, tam tikrai grėsmiai Šengeno erdvėj galėtų imtis tam tikrų priemonių siekiant Šengeno erdvę apsaugoti. Aš Manau, kad e, šios naujos priemonės turėtų apsaugoti ne tik Schengeno e, zonos narės, Schengeno erdvės narės, tačiau visas ES valstybės. Tai yra, turi būti apsaugotos visos ES išorės sienos. Į tai norėjau atkreipti dėmesį. Pone Sakuravo dabar kalbės. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε συνάδελφε, είναι περιττό να επισημάνω. Ačiū pirmininkė. Man nebereikia net sakyti, koks svarbus yra šis klausimas, šis reglamentas. Noriu padėkoti tuo tarpu ponai Nartui už jo požiūrį ir už tai, kad jis buvo tikrai prieinamas, kai aš paprašiau daugiau laiko, kad geriau įsiaiškintume šio reglamento poveikį. Mano frakcija pasisako prieš Frontexą, tačiau nepaisant viso to abejonė, aš pasistengsiu prisidėti prie šio darbo, kad rastume kažkokių bendrų požiūrio taškų ir pateiktume pasiūlymų. Turint galvoje dėl tai, kad reglamentas susijęs su labai rimtais dalykais, kad sudarytume skirtingus politinius požiūrius, mums reikia iš tikrųjų gerai suprasti, ką sako tarptautinės konvencijos. Tai yra minimalu, minimalus reikalavimas, nes ta sudėtinga situacija prie sienų, ES sutartis su Turkija, kuri pažeidžia tarptautinę teisę ir nuomonių skirtumai tarp valstybių narių ES, taip pat baimės ir nuogastavimai ar, tarkime, pabėgėlių gražinimas į Turkiją, jėgos ir smurto panaudojimas, visą tai rodo, kad tos problemos nesprendžios atsiradusių problemų, o tik tai problemas eskalos bėgant laikui. Gal galia mums tenka atsakomybė už tai, kaip visą tai bus įgyvendinama ateityje. Taigi aš turiu keturis, penkis klausimus, kuriems reikia skirti mūsų dėmesį pakeitimuose. Europos parlamento vaidmuo ir dalyvavimas šios agentūros veikloje yra svarbus aspektas. Taip pat įvairios intervencijos, kurias gali vykdyti agentūra, turi nepažeisti jokių sutarčių, turime nepamiršti to fakto, kad Taip pat finansavimo šaltiniai turi būti visiškai skaidrus ir proporcingi. Ir aš pasisakau prieš tai, kad agentūra būtų atsakinga, atsakinga už programas tokias kaip Horizontas 2020, kurios jau, jau yra vykdomas. Ir galiausiai, manau, reikia skirti ypatingą dėmesį klausimams susijusiems su suverenumu ir valstybių narių nepriklausomumu Ypač nerima man kelia, kad esant tokiam svarbiam reglamentui neturime aiškaus apibūdinimo, kas yra tos tikrosios ES išorės sienos. Taigi, ačiū pranešėjai dar, pranešėjai dar kartą už darbą. Pane Valero. Ačiū pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad e, skiriame kelias dienas laiko tam, kad galėtume šiai nuomonėjos projektui teikti pakeitimų pasiūlymus. Norėčiau padėkoti pranešėjui už tai, kad e, buvo pristatyta jo nuomonė. Man problemų kyla dėl reglamento teksto. Skaitant aiškinamą į dalį, matome, kad jos nuostatos netitinka straipsnių nuostatų. Pavyzdžiui, ten, kur kalbama apie paskirtį, apie užsibrieštus tikslus. Biudžeto signavimai nėra numatyti daug didesni nei iki šiol šiai agentūrai tačiau žinome, kad daug žmonių gyvybių, kurios galėjo būti išgelbėtos, daug žmonių žuvo, kurie galėtų būti išgelbėti, tačiau viena, vienas iš agentūros veiklos tikslų, tai žmonių gyvybių gelbėjimas nėra minimas netgi toje vietoje, kur kalbame apie agentūros veiklos paskirtį. Aš teiksiu atitinkamą pakeitimą pasiūlymą. Taip pat kiti straipsniai. Todėl taip pat yra parašyta, kad e, dėl asmenų gražinimo kilmės šalis e, priežasčių kvestionavimo nėra numatyta tokia galimybė, tačiau mes turime nepamiršti, kad žmogaus teisės skirtingose šalyse traktuojamos skirtingai ir negalime į tai žiūrėti pro pirštus. Tekste parašyta, kad agentūra privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi tam tikrų pagrindinių žmogaus teisų. Taigi čia aš išvelgiu tam tikrų prieštaravimų, kuriuos reikėtų išsklaidyti. Taip pat kolegos kalbė apie tai, kad būtina laikytis teisinės valstybės principų ir tarptautinės teisės. Man keista atrodo tai, kad agentūros vadovai ir vadovai yra numatyti tokie platus įgaliojimai, nes jie galės netgi imtis tam tikrų priemonių, nepaisėdami valstybių narių valios. Ir galima būtų suabejoti tokiu įgaliojimu pagristumu. Generalinis direktorius turėtų bent jau gauti prezidimo ir valdybos pritarimą tam tikriams veiksmams ir neturėtų su veiksmais prieštarauti valstybių narių pozicijai. Mes teiksime nemažai pakeitimų ir manau, kad daugiausia jų bus susijęs su žmonių gyvybių gelbėjimu, nors apie idėjos. Ačiū pirmininkė. Faktas yra tai, kad staiga tokios didžiulės nekontroliuojamos pabėgėlių bangos iš Turkijos į Graikiją kilo, Turkija nieko nepadarė, kad ją sustabdytų. Na tai reiškia, kad mums reikia priimti sprendimus, kurie, man atrodo, neišspręs problemos. Tai tiesiog aspirino tabletė, siekiant išgydyti labai rimtą infekciją, kurią reikia antibiotikų, jeigu leisite tai pasakyti. ES negali apsaugoti visų valstybių narių sienų. Pačios valstybės narės turi būti atsakingos už e, saugumo prie savo sienų kontrolę. Ir jeigu tai yra ES išorės sienos, tuomet jų atsakomybė yra dar didesnė. Kai valstybė turi išorės ES sienas ir jai reikia paramos, reikia specifinės ES paramos. ES vaidmuo turi būti papildomas vaidmuo teikti paramą. Nėra prasmės kurti dar vieną neveiksmingą agentūrą, kuri tik tai kartas nuo karto įsikištų, kad padėtų apsaugoti išorės sienas. Frontexas turėtų priversti mus pagalvoti rimtai, ką mes darome. E, ji neturi užtikrinti sienų saugumą. Mums reikia sustabdyti tos žmonės, kad jie neatvyktų. Tokią problemą reikia spręsti. Kaip sakiau anksčiau, to nepasieksime ES lygmenių ar ES e, sienos ir pakrančio apsaugos pajėgomis. O tai ir būtų tos agentūros misija. 18 reglamentos straipsnis taip pat mini bendrą pakrančio apsaugą, kuri turėtų galėti imtis veiksmų po komisijos sprendimo, net jei konkreti valstybė narė ten nedalyvauja. Tai neturės trokštamo poveikio, nes tie pasieniečiai kaip sakiau anksčiau, nesugebės užkirsti kelio neteisėtam trečių šalių piliečių atvykimui. Tokia agentūra nebus atgrasantis veiksnys. Nebūkite nustebę, kai Frontexas tikrai nes, ne, nepajėgs sustabdyti e, nelegalių migrantų atvykimo iš Turkijos į Graikiją. Jei nepavyko to padaryti, nepadarys to ir toliau. Ta, kurią mano agentūra nieko nepadarys. Negalima problemos išspręsti, kuriant fantastiškas idėjas ar iliuzijas. Reikia būti objektyviems, analizuojant problemas ir rinktis veikiančius metodus. Tai yra labai rimta problema ir aš labai daug pakeitimų pasiūliau, aš didžiai stebėsiu tolesnį darbą ir kalbėsiu šio klausimu ir toliau ateityje. Ačiū. Äh, Labai ačiū, pranešėjai žodis. Pane Užtrevičių. Pane pirmininkė, manau, kad apsikeitimas nuomonėmis buvo naudingas. Aš pasistengsiu perduoti visus užrašus ir išreikštas nuomonės pranešėjai Nartui, o per likusį laiką liko tik tai nedaug, trys dienos, sulauksime daugiau pakeitimų, vyks dar veiksmingesnis keitimasis nuomonėmis ir na, tikiuosi, kad viskas prisidės prie bendro tikslo, tai yra rasti, optim, parengti optimalų tik, tekstą, kuriam pritartų komitetas. Ačiū. Labai ačiū, taip ir elgsimės. Ar dar kas nors turėtų kitų klausimų, kuriuos reikėtų apsvarstyti, kitų klausimų nėra, taigi linkiu visiems skanios vakarienės iki rytojus.